Taigi pradėkime kolegos darbą, 10 valandų. E, e, kas... Al termine delle... Kondoratorių posėdis yra įvykęs ir mes turime patvirtinti jų posėdžio protokolą. dabar Pirmiausia, turėtume pritarti darbo tvarkiai. Diskusija yra numatyta dėl Valian pranešimo, dėl ES pilietybės. 2013 metais yra numatyti Europos piliečių metai, Po to išklausysime informacijos apie kelionę į Berliną ir Bukarestą. Taip pat reikėtų aptarti keletą e, peticijų, viena iš jų dėl atominės elektrinės statybos. Taigi šio posėdžio metu mes diskutuosime kolegos Epnon ir Biurun informavo, kad negali atvykti į komiteto posėdį dėl sveikatos problemų. Ehm, e, Kolega Bulant taip pat negalėjo atvykti. Jis negalėjo atvykti dėl transporto sutrikimų, atvyks tik be 15.11, bet to jis informavo, kad jis savo pastabas dėl Baljano pranešimo pateiks raštu artimiausiomis valandomis arba artimiausiomis dienomis. Kolega Turgaist e, pasiūlė pakeitimo dėl 18 darbo tvarkės klausimo, tačiau jis yra išbrauktas. Dar kartą grįžtant prie Valijan pranešimo, reikėtų pasakyti, kad pakeitimus galite teikti iki sausio 19. -osios šešėliniai pranešėjai susitiks Strasbūrė kitą savaitę antradienį. Peticijų teikėjai turėtų dalyvauti šiame posėdėje. Jeigu neturėtumėte jokių prieštaravimų, aš manyčiau, jog sutinkate su darbo atvarkės projektu. Dabar turėtume patvirtinti posėdžio protokolą. Posėdžio, kuris įvyko lapkričio 21-22 dienomis. Atrodo, kad niekas nenori kalbėti šiuo klausimu. Taigi patvirtiname lapkričio 11-22 dienos posėdžio protokolą. Taip pat norėčiau priminti kolegoms, kad komiteto steigiamasis posėdis sausio 23 dieną 16 val. 30. Pirmininkas išsintinėjo praėjusią savaitę informaciją ir prašė pradėti svarstyti peticiją 803-2006 metų elementi di novità nella Iturgaist paprašė grįžti prie peticijos. E, Tačiau papildomos informacijos mes komitete negavome dėl šios e, peticijos ir šit, šit koordinatoriai diskutavo šiuo klausimu. Aš mm, atėjus momentui pasakysiu, ką aptarė koordinatoriai. Ir dar norėčiau informuoti Kalbant apie komiteto darbą, reikėtų priminti, jog yra dar vienas klausimas, kuris yra pateiktas mūsų komiteto nariams. Tai, e, tai yra dokumentas, kuriame yra kalbama apie viešai dalyvavimą, ten yra kalbama apie informatikos sistemas, kurios gali pakengti visiems piliečiams. Taigi dokumentas yra labai įdomus, jis yra mums pateiktas susipažinti. Manyčiau, būtų naudinga su juo susipažinti komiteto nariams. Galėtumėte pasiskaityti šitą dokumentą ir galbūt galėtumėte gauti tam tikros inspiracijos, turint omenyje darbą mūsų komitete ir dalyvavimą, piliečių dalyvavimą. Bet tu koordinatorių posėdėje buvo kalbama apie tai, kaip yra pasiskirstoma pareigomis renkti pranešimus ir nuomonės. Buvo pritarta pasiūlymui dėl to, kaip buvo paskirstomi pranešimai 2011 metais dėl ES pilietybės ir programos nuo 2014 metų iki 2020 metų buvo pritarta, kad koordinuos šitą klausimą Aldė. Dėl kitų nuomonių, pavyzdžiui, dėl ES piliečių reikmių, dėl vandens politikos. Dėl Dehono metodo taikymo. Taigi yra viskas pateikta konkrečiame sąraše, o dėl piliečių iniciatyvos ir dėl to pranešimo, kurį aš pateikiau koordinatoriams, tačiau pasakyti, kad buvo prašoma EFKO komiteto pirmininkas prašė dalyvauti EFKO posėdėje, kuris vyks 26 dieną ir ten bus kalbama apie Gormai pranešimą ir apie reglamentą dėl pasiūlymo, kaip įteisinti piliečių iniciatyvas. Visos frakcijos sutiko, kad reikėtų padaryti tam tikrus pakeitimus. Du komiteto pranešėjai pasiūlė pakeisti kai ką pranešime dėl piliečių iniciatyvos. Visų buvo prašoma kolegų dalyvauti EFKO posėdyje ir atstovauti tai peticijos komiteto nuomoniai. Jūs puikiai žinote, kad labai svarbu apginti mūsų teises, taip pat dalyvauti procesuose, ginti savo uh, galimybę, kad uh, būtų primi sprendimai, kai yra kalbama apie piliečių iniciatyvas. Taigi labai svarbu būtų dalyvauti mums šiame posėdėje. Kolega Bostinaro ir kiti koordinatoriai sutiko su tuo. Kolega Bordinaro sakė, kad jis galėtų imtis pranešėjų vaidmens. Imtis iniciatyvos, kad EFKO komiteto koordinatoriai būtų labiau įtraukti į šį procesą. Techninis e, komitetas, techninė grupė posėdžiaus kitą savaitę, o posėdis įvyks Strasbūrė sausio 17 dieną. Taip pat jums yra išdalinta informacija apie statistiką susijusią su praėjusiais metais. Ten yra numatyta pateikta statistinė informacija, kaštai ir taip toliau. Iš tos informacijos galite susipažinti ir susidaryti nuomonę, kaip komitetas dirbo, siekiant atsižvelgti į piliečių poreikius ir spręsti jų problemas. Taip pat yra išsakyta nuomonė, kad žodinių paklausimų svarstymas e, turėtų būti e, pateikiamas kuo trumpesniu laikotarpiu, pavyzdžiui, siekiant atsižvelgti į aklųjų e, žmonių interesus, reikėtų trumpinti tą svarstymo laikotarpį. Taip pat vyksta darbas peržiūrint kad e, žmonių su negale direktyva labai svarbu, kad tas paklausimas žodžiu būtų nagrinėjimas artimiausių metų. Todėl parlamento prezidiumą mes prašysime įtraukti šį klausimą į artimiausių sesijų darbo tvarkę. Koordinatorių posėdėje daugiau nebuvo iškelta jokių papildomų klausimų. Jeigu turėtume kokiu nors pastabų, prašau prašykite žodžio, o jeigu ne, tuomet perinu prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai septintasis darbo atvarkės klausimas. E, sulla... Valian e, pranešimas. Ir iš karto jai suteikiu žodžio, kad jinai padarytų pradinį pranešimą. Ačiū. Per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis, nuomonėmis dėl e, es pilietybės ataskaitos, kliučių es piliečių teisėms šalinimas. Labai atidžiai išklausiau visų pasiūlymų, nuomonių, stengiausi jas įtraukti į pranešimą. Susitelkiau dokumente ties esminiais kolegų iškeltais klausimais. Na, nuo ko reiktų pradėti, jeigu pažvelgsime į pranešimą iš laisvo judėjimo perspektyvos, tai konstatuojama, kad dokumentas įsigaliojo prieš septynerius metus, bet išliko daug problemų susijusių su jo įgyvendinimu. Daugiausia skundų yra su teisė atvykti, su teisė gyventi ilgiau nei trejus metus, gyvenimo leidim, leidimų gyventi patvirtinimas, nuolatinė teisė gyventi, teisė e, apsigyventi šeimos nariams. Aš pranešime keliu klausimą ir raginu komisiją užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai perkeltų ir gyvendintų laisvojo judėjimo direktyvą visiškai pasinaudotų savo galiomis ir, jeigu reikia, pradėtų sutarties pažeidimo procedūras. Taip pat raginu valstybės nariais mažinti perteklinius barjerus, trukdančius piliečiams laisvai judėti, bei pašalinti labai sudėtingas administracinės procedūros, kurios trukdo šią teisę pasinaudoti piliečių judėjimo problema tampa dar aktualesnė, kai pagalvojame apie Romų problemą. Dešimtaisiais metais Prancūzijos pareigūnai ėmėsi tam tikrų veiksmų. Romų ištrimimas iš principo akivaizdu kertasi su laisvo judėjimo principu, kuris yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungoje jeigu mes apribojame teisę judėti ir teisę apsigyventi dėl E, saugumo problemų, tai negalima tokio principo taikyti e, pagal tautybę ar socia konkrečiai socialiniai, etniniai grupiai ir negalima e, taip elgtis, pavyzdžiui, su Romais, čia 16-17 konstatuojamosios dalis. Taip pat reikia stengtis integruoti Romus į visuomenę, ir 11 metų kovo 9 e, dienos e, P rezoliuciją reiktų vykdyti dėl Romų strategijos. Taip pat nepamirškime Romų integracijos strategijos iki 20 metų. Na, per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis buvo pabrėžta, kad trūksta ES valstybėse narėse tos paties lyties asmenų santokų pripažinimo. Manome, kad negalima diskriminuoti žmonių dėl tautybės ar lytinės orientacijos. Pranešime dar kartą raginamos valstybės narės įgyvendinti visas teisės pagal direktyvos antrąjį trečiąjį straipsnį, ne tik tos pačios lytinės sutarties partnerystės ar santokas sutarusiems asmenims, bet ir jų šeimos nariams, giminėms. Reikia nu, taikyti abipusio pripažinimo, nediskriminavimo, rūmo principus, gerbti šeimos gyvenimą. Taip pat pranešime sveikinu komisijos pirmąją metinę ataskaitą dėl es pagrindinių teisų hartijos taikymo. Tai yra efektyvus įrankis, užtikrinantis, e, kad pagrindės teisės yra įgyvendinimos ir piliečiai gali žinoti, jog jos yra įgyvendinimos. Tačiau man kelia nerima, kad Europos e, ombudsmenas nežino, e, konstatuoja, kad nemažai žmonių nežino apie tą hartiją, net 70 procentai Taip pat piliečiai nėra tinkamai informuoti apie jų pagrindinės teisės, pagal ES teisės aktus reikia didinti piliečių samoningumą, išsameu informuoti piliečius apie jų teises. Na, e, kai kurios teisės, kurios yra taip pat svarbios, na pavyzdžiui, geresnė prieiga prie dokumentų, ji turi būti įgyvendima kaip įmanoma skaidriau. Ta turi padaryti es institucija, institucijos, taip pat geresnė prieiga prie e, bylų dokumentų, taip pat prie pažeidimų procedūrų dokumentų. Ta galima e, padaryti atlikti, net kenkiant tyrimams. Ta reiktų užtikrinti ypač tais atvejais, kai kalbam apie pamatinės teisės, sveikatos pažeidimus ar kyla grėsmė padaryti kažkokią netitaisomą žalą. Galiausiai sveikiname komisijos iniciatyvą 13 metus paskelbti Europos piliečių iniciatyvos metais. Tai paminėtumėme 20-metį nuo ES pilietybės koncepcijos sukūrimo, iškeltumėme ES pilietybės svarbą. Manau, komisija pasinaudos šiais metais bei aktyviau stengsis ginti ir įtvirtinti piliečių teisės. Ir kaip mūsų pirmininkė pažymėjo, aš dar kartą pakartosiu, pakeitimų pateikimo terminas – yra sausio 19. Taigi būtų tiek, ačiū. Grazie, onorevole Valian, per il suo intervento. Ačiū, poniai Valian, už įžanginį žodį, už trumpą pranešimo pristatymą ir dabar žodis kolegai Bausesku. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte, doresc și eu să o felicit pe coleg... Colegă Bausescu. Ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti kolegę Valian, parengus šitą pranešimą. Labai svarbu yra apie visą tai kalbėti, turint galvoje visas kontroversijas um, dėl Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojų padėties Europos Sąjungoje. Taip pat noriu dar atkreipti dėmesį į aštuntą punktą šio dokumento EPP. Dar kartą paprašė, paragino valstybės narės realistiškai vertinti darbuotojų padėtį rinkoje ir ją peržiūrėti ponios Valian pranešime. Kartu su kolegomis Marinesku ir Ongren atsispindi mūsų pradėta anksčiau jau iniciatyva dėl nacionalinių strategijų kūrimo, dėl Romų geresnės įtraukties Mm, kalbu apie 8.12 punktus. Ir valstybės narės žadėjo komisijai pateikti atitinkamas e, programas. Iki 2011 metų turėjo būti pateikta ataskaita jų vertinimo ir aš turiu pasiūlymą dėl piliečių teisų padėties gerinimo, turiu galvoje darbuotojų teisės kitoje negu gimtojoje darbuotojo šalyje. Dėkoju už dėmesį. ir dar kartą norėčiau paraginti paremti šitą pranešimą. Ačiū. Kolega Bekeris. Aš taip pat norėčiau padėkoti nuoširdžiai poniai Valian už pranešimą. Tai yra labai puikus pagrindas mūsų tolimesniam darbui. Gal tik papildysiu. Ir iškart atsiprašysiu už tai, kad tos pastabos dar nesu pateikęs asmeniškai kolegiai Valean. Atsiprašau už tai, kad iki šiol to nepadariau, bet visgi norėčiau, žinot, norėčiau kad žinotumėte, kokie aspektai man rūpi labiausiai. Dėl pirmo. Mm, manyčiau, kad komisija labai puikiai suvokia visą praktinį turinį susijusiu su ES pilietybė ir stengiasi šalinti kliūtis. Jūsų kolegė Valijan pranešime tai taip pat puikiai atspindima. Jūs apie tai kalbate ir darote pasiūlymus, aš su jais visai sutinku, bet visgi manau, kad būtina taip pat ir išskirti kai kuriuos prioritetus aiškiau pranešime. Kalbu apie tuos prioritetus, kurie parodo, jog kol kas piliečiai dar tikrai nepakankamai yra įsisamoninę savo teisės ES, savo kaip ES piliečių teisės. Ir reikėtų bent jau pranešime apie tai užsiminti, gal įvadinėje dalyje, preambulėje pasakyti, kad reikia užtikrinti, jog komisija tam skirtų daugiau dėmesio. Išvelgiame įvairios e, komunikacijos būtinybę. Reikia šviesti piliečius apie tai, kokias teisės jie turi, nes paprastai jie to tiesiog nežino ir dėl to jų neįgyvendina. Turėtumėm labiau stengtis šalinti tokias kliūtis. Kitas dalykas yra ir kitur dar būtinybė imtis veiksmų, kadangi ES pilietybė yra susijusi ir su tais žmonėmis, kurie nebūtinai dirba kitoje negu kad savo gimtojoje šalyje. Pagalvokime vien apie prekybą internetu arba apie paveldėjimo atvejį susijusi su keliomis šalimis. Tai yra tie pavyzdžiai, tikrai, į kuriuos tikrai komisija turėtų labiau atkreipti dėmesį, nes čia dar yra erdvės tobulinti sistemą ir dar norėčiau, kad būtų kiek konkrečiau kai kas apibrėžiama, nes Korsa pranešimas dėl žmonių su negale čia yra labai aktualus taip pat, nes kai kurie dalykai, kai kurios teisės yra susijusios būtent su piliečiais turinčiais negalę, tad manau, galiu sau leisti gerbiamai pranešėjai priminti apie tą pranešimą, galbūt iš ten galima dar pasisemti kai kurių minčių. Ačiū. Grazie, la kolega Zanoga. Ačiū, kolega Zanoga. Kolegė. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimu ir padėkoti už jį pranešėjui, pranešėjai už nuveiktą darbą. Taip pat norėčiau pateikti klausimą. Būtent, kadangi žinome, jog šiame pranešime atsispindi komisijos e, ataskaita pateikta 2010 metais, tai matydami jūsų 24 punktą, kad jūs prašote komisijas pateikti naują ataskaitą 2013 metais. Galbūt tai yra kiek vėlyvas laikotarpis, dabar tik prasidėjo 2012 metai. Kokia priežastis? kadangi ES piliečių metais yra skelbiami 2013 metais, aš manyčiau, ataskaitą būtų verta parengti iki tų metų pradžios. Taip pat norėčiau paklausti, kiek komisijai rūpi ES pilietybės klausimas, piliečių klausimai. Todėl man šiek tiek kelia susirūpinimą tai, kad šiuo klausimu nuveikta pakankamai mažai, reikėtų nuveikti daug daugiau. Taip pat piliečių teisių komiteto nuomonė šiuo klausimu dėl šios e, ataskaitos e, atspindi ir e, puslapį įvairiausių pakeitimų, 74 pranešimai, apskritai pakeitimų siūlymai yra siūlomi. Vasario 25 bus balsuojama dėl šio pranešimo. Sausio 25 bus balsuojama dėl šio pranešimo ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas e, atkreips dėmesį į mūsų nuomonėje pateiktas rekomendacijas. Reikia atkreipti dėmesį į labai svarbius, jautrius klausimus. skirtingai yra vertinamas e, visiškas piliečių užtikrinimų, teisų užtikrinimų klausimas, e, kai kalbama apie e, šeimos susijungimą, ypač kai šeimą sudaro tos, paties, tos pačios lyties asmenys. Kai kurios politinės frakcijos prieštarauja siūlymui pradėti e, pažeidimų procedūras, jeigu valstybės narės nesilaiko sutarties nuostatų. E, Polne Valijan minėjo Romų išsiuntimo klausimą, išsiuntimą iš Prancūzijos. Taip pat politinės frakcijos ne visiškai sutartė dėl nuolatinio gyvenimo teisės suteikimo ne ES piliečiams, siekiant nediskriminuoti ES piliečių. Bent jau mūsų politinėje frakcijoje buvo išreikšta nuomonė, kad nuolatinio gyvenimo teisė galėtų būti suteikiama nedalant žalos ES piliečiams. Tai ta pati nuomonė kurios mes laikėmės parlamente ankstesnėse ataskaitose dėl ES pilietybės ir ta nuomonė atsispindi peticijų komiteto pranešime, taip pat Libe komiteto ataskaitoje ir Gačik ataskaitoje, kuri buvo pateikta 2009 metais. It our proposals, uh, we will. Taigi, mm, mes pateikėme tokius e, pakeitimus ir 25 dieną lybė komitete, tikiuosi, jais bus e, pasinaudota ir aš manau, kad jie atsispindės e, mūsų pranešime ir tikiuosi, kad atsižvelgdami į šiuos dalykus mes galėsime pasiekti pažangos. Kolega Businaru. Gra Žodis e, ponui Bustinaru, prašom. Ačiū. Na, užduodu savo klausimų dėl e, šio pranešimo e, turinio. Na, norėčiau patvirtinti, kad EPP frakcija palaiko vis jumis visiškai e, ir pritarė šiam pranešimui. Labai platus jo turinys, daug įdomių minčių, kalbama apie įgyvendinime tokių teisių, kurie turėtų priartinti bendryje e, prie piliečių. Aišku, e, piliečių santykis su bendrijos dokumentais yra nevienodas, tačiau reikia E, priartinti dokumentus e, prie jų gyvendinimų, prie realybės. Na, mes galime daug kalbėti apie krizę, euro e, išgelbėjimą, europinį valdymą. Tai svarbu, tačiau negalima pamiršti piliečių kasdienybės ir jų kasdienių teisių. Jeigu mes to nedarysime, tai piliečiai bendrijas suvoks kaip kažką tolimo, nesuvokiamo ir e, paprasčiausiai neis į parlamento rinkimus. Todėl sveikinu šį pranešimą. Džiaugčiausi, kad patvirtinus pranešimą surenktumėme e, diskusijas su komisija apie tą gausybę kliučių, kurias jūs aptikote. Būtų gerai, kad kliūtis būtų ne tik įvardėjamos, bet ir nustatomi terminai, aspektą, iki kada jos bus e, panaikintos. Mes turime keliu kovoti ir ginti piliečių interesus. Mes e, kalbame šiame pranešime ne tik apie mm, tušias teisės, bet apie esminės teisės, kurios yra nuolat pažeidinėjamos Kaip žinome, norima inicijuoti diskusiją dėl Vengrijos ar dėl įvairiausių trūkumų, kurios yra aptinkamos kitose valstybėse narėse. Čia reiktų parlamentui išnaudoti šimtų procentų savo galę ir veikti aktyviau. Aš palaikau uh, ponios Valiant pranešimą ir mes pakeitimais stengsimės jį dar patobulinti. Šiandien e, mūsų pirmininkė pateikė mm, statistiką dėl